Prieš 70 metų buvo, prieš 17 metų buvo e, priimtas e, kovos su diskriminavimu e, aktas. Ir žmonės savo seksualinės orientacijos ar lytinės e, tapatybės pagrindų yra toliau diskriminuojami ir bet kokia teisinė bazė tam yra e, neigiama, nepripažįstama. Ir, e, tačiau visos tos teisės yra centras, ES teisės centras. Labai ačiū. Dziękuję bardzo, pani Helga. Dėkoju, ponas Stevens. Pone Stevens. Pirmininkė, kolegos. Nepaisant to, kad teisingai yra kritikuojamas smurtas prieš moteris, LGBTQ ir žurnalistus, e, mes turime kovoti ir e, už žmonės su negale. Ir mes palaikome teisinės valstybės, teisės viešnybės e, mechanizmą ir nepakankamai yra atskiriama teisinė, teisėta ir neteisėta migracija. Taip pat labai svarbus dalykas yra šeimos susijungimas ir e, tai traktuojama kaip integracinė priemonė. Tos ES e, ne, e, taisyklės neleidžia mums vykdyti nacionalinės migracijos politikos. Ir būtent todėl mes e, susidurime su tiek daug skirtingų klausimų. Be to, šiame pranešime aš nieko nematau parašyta apie politinius kalinius Ispanijoje. E, kaip taip gali būti? Gėda. Dziękuję bardzo, panie Natalii Grisbeck. Dėkuoju dabar Natalii Grisbeck. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. 2017 metai e, buvo labai e, liūdni metai pagrindinių teisų požiūrį, ypač kalbant apie žodžio laisvę. Penelyk e, dažnai Europos parlamente mes tylos minutė pagerbėme atmintį ir ryštą tų, kurie žuvo e, eidami savo pareigas e, kaip žurnalistai. Tai yra demokratijos veikėjai, kurie, kuriems yra grasinama dėl to, kad jie naudojasi demokratinė teisė, kad jie kalba apie įvairias problemas - korupciją, e, pinigų plovimą, e, mokesčių vengimą. Ir tas smurtas prieš juos yra kryptingas ir mes turime e, pasmerkti tai, ką jau esame ir padarę. Mes matome, kad vis dažniau yra persekiojimo tokio pavyzdžių. Ir Aš iš tikrųjų noriu išreikšti savo pritarimą šiam pranešimui, kuriame akcentuojama tai, kad neproporcingai e, ši teisė buvo pažeidinėjama 2017 metais. Dėkoju. Dziękuję bardzo i pani Tery Reintke, bardzo proszę. Dėkoju, ponia Reintke. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, apsidairykime aplinkui Europoje. Visi, visus žmonės išeina į gatves ir mosuoja um, ES vėliavomis Bukarešte, Varšuvoje, Berlinė ar kažkur. Jie kreipiasi į mus dėl to, kad teisės viršenybė ir pagrindinės teisės dabar yra užsipuolamos daugelėje valstybių narių. Ir E, jie nori veiksmų iš mūsų pusės. Septintas straipsnis pasirodė esantis galinga priemonė, tačiau tuo pačiu metu e, jis yra labai nepraktiškas. Todėl mums reikia papildomų teisės aktų, kad mes galėtume išlaikyti teisės viršenybę ir pagrindinės mūsų piliečių teisės. E, pavyzdžiui, ekspertų grupė nuolat stebi situaciją su teisės viršenybė. Jeigu yra kažkokie pažeidimai, mes galime kažką dėl to padaryti. Europos parlamentas yra vienintelė tiesioginė, e, tiesiogiai išrinkta institucija. Ir todėl e, šio parlamento darbo centre turi pagrindinės teisės ir teisės, virši, teisės viršenybė. Tai nėra kažkoks partizaninis karas, tai yra um, demokratijos pagrindas ir uh, Europos uh, vienybė. Tad darykime tai visi kartu. Labai ačiū. Dėkoju. E, jūs, jūsų prašo atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, pana Grapinė. Tačiau mums reikia baigti iki penktos valandos, tad negalime e, skirti laiko e, mėlynosioms kortelėms. Dėkoju. Dabar ponas Efridge. Zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego pan Michał Marusik bardzo. Sutaupėme laiko. Gerai, tada ponas Malušik. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, pagrindinės teisės kaip natūralios yra trys teisė į gyvybę, teisė į laisvę ir į turtą. Ir e, norėčiau paminėti vieną labai svarbę detalę susijusią su turtu. Kad užsidirbi tavo turtą, žmonės turi natūralią teisę atsisakyti savo darbo vaisių. Ir e, šitas e, elementas kaip pajamos yra pažeidžiamas. Ir bendra praktika yra tokia, kad e, mokesčiais yra nusavinamas turtas, tai yra amoralu, tačiau teisiškai tai yra apsaugoma, nors turėtų būti prieš tai kovojama. Tai taip pat turi ir pragmatinį aspektą. Žmonės yra nubaudžiami už tai, kad yra daromi geri darbai ir žmonėms yra mokama už nenaudingus dalykus. Tai kenkia e, Europos produktivumui, sunkiam darbui. Europa ne, ne sužlugs dėl to, kad tai yra rojus. Tai yra parazitas, e, kuris gyvena ant e, organų, tačiau tiems organoms sekasi netaip jau gerai. Šitas pranešimas yra labai uh, pavojingas ir aš jį jums paskaitysiu. Tam, kad būtų išvengta teisės viršenybės erozijos, reikia nustatyti, kas nuspręs, kaip tai daryti. Ir klaidingai žmonės mano, kad institucijos ar NVO gali tai padaryti. Taip pat buvo kalbama apie nelegalius migrantus ir mažumas. Labai aiškiai pasakykime, migracija nėra žmogaus teisė, tad žmonės, tad šalis gali nuspręsti, kam leisti peržengti sieną, kam ne. Ir, ne visi piliečiai turėtų turėti tas pačias teisės ir pareigas, todėl aš esu prieš bet kokią diskriminaciją. Galiausiai norėčiau paminėti, kad uh, Tiek daug kartų buvo organizuoti išpoliai ir aš esu e, tėvas berniuko, kurį nužudė radikalai kairieji, tai mes turėtume kalbėti ir apie šitas teises. Ačiū. Labai dėkoju pranešėjui. Mes kalbame apie e, žmogaus teisų erozijos savoką ir e, pagrindinės žmogaus teisės yra atmetamos ir e, nelegali migracija staiga virsta nelegale dėl nelegali migracija e, staiga pažeidžia pagrindinės žmogaus teises. Taip pat yra taikomas smurtas moteriams, migrantams, yra diskriminacija ir taip toliau. Tai yra nesažininga. Ir mes esame erdvė, kurioje klesti lygybė, gerovė, e, laisvė, geriausia, aukščiausia žmogaus kokybė, e, gyvenimo kokybė ir žmogus vertinamas. Ir mes turėtume Mm, kelti klausimą, kodėl dabar mums reikia tartis dėl e, šito pranešimo. Šitas pranešimas yra neobjektivus ir asimetriškas, todėl aš nepalaikau jo. Ačiū. Dziękuję bardzo. Pan... Labai ačiū. Toliau Josef Weidenholzer. E, metinė ataskaita dėl pagrindinių teisų padėties ES yra dalykas, kuriuo užsima Libe e, komitetas. Ir e, labai svarbu žinoti, kad yra laikomas pagrindinių teisų ir kokia yra situacija atskiruose valstybėse narėse. Ir kaip viskas pasikeitė per pastaruosius metus. Uh, pranešėjas jos aptarikabras e, išdėstė taip pat e, tuos e, reikalavimus, kurie sistemiškai turi būti įtraukti ir viskas jam pavyko, labai sveikinu. Manau, kad pagrindinių teisų agentūros vaidmuo čia yra pabrėžtas labai teisingai ir jos patirtis yra intensyviai išnaudojama. Ir Taip pat tai yra ir ekspertų e, komitetas, ir, ir, e, kuris susima teisė, teisėkoros užduotimis. Ir e, būtų gerai, kad e, šita agentūra e, galėtų e, veikti. E, ir e, savo, savo pačios inicijuojamų užduočių srityje. Ačiū. Pone Makovei. în dictatura din azerbaidjan jurnaliștii azerbaidžano diktatūra uh, veikia taip, kad žurnalistai rizikuoja savo gyvybę ir negali uh, laisvai dirbti. Vienas žurnalistas Osmen Ahmar 17 metais buvo nuteistas dviems metams. Jis išspausino nuotraukas, e, kuriuose buvo pavaizduoti kai kurių valstybės veikėjų e, prabangus namai, prabangios vilos. Ir e, jisai apkaltina šmeištu. Dabar jisai pradėjo bado streiką. Azerbaidžiano valdžia kaltino ir kitus žurnalistus neseniai pradėti tyrimai, mes nežinome, ar tie kaltinimai tikri ar ne. Tiksliau, prieš tą patį žurnalistą nauji kaltinimai yra pateikti ponia Mogherini e, turėtų griežtai reaguoti taip, kaip ir pradžioje, kad elgesi, nes gyvybė yra dalykas, dėl kurio negalima e, dėrėtis ir Mehmat turėtų būti iškart paleistas. Sofija Intvelt, ačiū pirmininkė. Manau, kad kai kurie pasisakymai šioje diskusijoje labai aiškiai rodo, kokios svarbios yra šios diskusijos ir kiek mums reikia investuoti į ES kaip į vertybių bendruomenę. EPP kolegos klausia, kodėl nebuvo eita į kompromisą. Todėl, kad mes nedarome kompromisų žmogaus teisų klausimais arba pagrindiniais principais, tokiais kaip lygybė. Na, sakoma, viskas gerai, ES jokio smurto prieš moteris, bet paklauskite moterų, kiek moterų patyrė smurtą ir priekabiavimą kasdienėme gyvenime. Tai tik rodo, kad mes turime ginti LGBTI teisės. Mano pačios šalyje mes pastebėjome, kad 200 krikščionių e, pasirašė e, deklaraciją, kuri yra homofobiška. Ir iš tiesų būtų įdomu sužinoti, kas dar žinote apie tą deklaraciją ir po ją pasirašė. Aš paremsiu šį pranešimą, taip pat ir 7 konstatuojamąją dalį bei 23 punktą, kuriame kalbama apie pagrindinę moterų teisę nuspręsti dėl jų pačių kūnų. Tai yra pati pagrindinė teisė. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolega Kristoforų. Ačiū pirmininkė. ES yra vertybių ir principų sąjunga. ES pareiga yra gerbti pagrindinės teisės ir žmogaus teisės ne tik valstybėse narėse, bet ir kitose šalise norinčiose prisijungti prie ES. Neįsivaizduojama, kad šalis kandidatės arba norinčios prisijungti prie ES gauna pagalbą kiekvienais metais. Aš kalbu apie Turkiją, pavyzdžiui, jos nuolat pažeidžia uh, teisės viršenybės principą, taip pat tarptautinių sutarčių nuostatas, ES susitarimų nuostatas ir greta to ES tokias šalis remia, skirdama pagalbą įvairioms programoms įgyvendinti. Pavyzdžiui, Turkija, Albanija, kuri pažeidžia Graikijos mažumų, mažumos teisės epirus. Jeigu mes e, tokias šalis apdovanosime, manau, kad tai nėra tinkamas kelias. Turime pasiūsti labai aiškę žinę. Mes turėtume iš tiesų numatyti atitinkamas sankcijas tokiam šalims. Dėkoju dabar Stefano Maulu. Šiame pranešime yra kalbama apie žmogaus teisės, tačiau tai daroma netinkamai, ypač kai kalbame apie migraciją. Čia kalbama apie du principus, kurie skatina nelegalią migraciją. Čia taip pat kalbama apie asmenų gražinimą ir sakoma, kad tai nėra tinkamos problemos sprendimas. Be to, čia sakoma, kad reikia remti nevyriausybinės organizacijas ir pripažinti jų tinkamą darbą, tačiau tai netitinka realybės viduržėme jūros regione. Tai, kas vyksta tame regione, sukūrė didžiulį problemų visai Europai, pirmiausia Italijai, bet taip pat ir likusiai Europai. Europa e, plevesuoja žmogaus teisų vėliavą, Tačiau ES yra palikusi nuo šalyje Afriką ir Šiaurės Afrikos šalis. Tiek daug buvo planų e, numatyta Šiaurės Afrikai. Deja, ne vienas euras nebuvo investuotas. Šiame pranešime trūksta pragmatiškų pastabų ir aš balsuosiu prieš šį pranešimą. Dėkuoju dabar ponia Šoidrova. Pone Šotrova, mes kalbame apie tai, kad reikia užkirsti kelią smurtui ir užtikrinti kompetentingą nepriklausomą teismų sistemą. Septintas straipsnis reiškia, kad Mes e, turime išnaudoti e, visas įmanomas priemonės e, tam užtikrinti. Ir aš nesutinku su tuo, kad viduržėmio jūroje veikiančios NVO yra viena, vienpusiškai vertinamos. Um, Mes turime pagalvoti apie pačius pažeidžiamiausius žmonės, moteris ir vaikus Graikijos salose. E, jie negavo jokios pagalbos šią e, žiemą. Aš esu prieš bet kokį Stambulo susitarimo ratifikavimą dėl to, kad ten yra keliama uh, keliamas klausimas dėl teisės į dauginimąsi. Tačiau ES turi ginti gyvybę. Pone Slaporska. Ačiū pirmininkė. Kiekvienais metais mes tvirtiname tokią metinę ataskaitą ir aš noriu priminti, kad mes kalbame apie ES parlamentą, o ES veikia vadovaudamasi sutartimis sutartyse nėra numatyta galimybė kliudyti veiklai arba trukdyti valstybėms narėms ratifikuoti tarptautinius susitarimus, kaip pavyzdžiui, Stambulo konvenciją. Aš norėčiau pateikti e, statistinių duomenų. Angliškoje versijoje kalbama apie lyčių lygybę. 31 kartą yra minima lytis, 3 kartus yra minima minimos tam tikros teisės, tačiau tik vieną kartą yra užsiminta apie laisvę į apie sąžinės laisvę, kuri, kuri yra numatyta pagrindinių teisų hartijoje. Taigi šiame tekste labai siaurai žiūrima į e, pasaulį, todėl aš balsuosiu prieš šį pranešimą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, Jose Farija. Ačiū pirmininkė. Kolegos Terikabras pranešimas, už jį norėčiau padėkoti. Prieš dešimt metų įsigaliojo pagrindinių teisių hartija. Tačiau mes matome tam tikrų e, spragų tarp teisės aktų ir realios padėties - smurtas prieš moteris ir mergaitės, diskriminavimas LGBTI asmenų vis dar yra rimti pažeidimai. E, be to negalime pamiršti ir prieglopščio prašytojų. Reikia ieškoti tinkamo problemų sprendimo. pažeidžiamos žmogaus teisės. Mes turime vadovautis sutarčių nuostatomis, mes vadovavomės teisės viršenybės principu. Jeigu tą pamiršime, pamiršime, kad mūsų sąjunga yra pagrista humanizmo principais. Grazie, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Terry Cabras ir šešėliniams pranešėjams už jų nuveiktą darbą. 2017 buvo tie metai, kurių metu sulaukėme daug kritikos apie žmogaus teisų pažeidimus, taip pat mažumų teisų pažeidimus ir teisės viršenybės principo nesilaikymo. Mažumos niekuomet neturėtų būti diskriminuojamos dėl to, kad yra migrantai. Reikia atsižvelgti į tai, kad jie yra atsidūrę pažeidžiamoje situacijoje. Yra pateikiamos rekomendacijos kovoti su ly... diskriminacija prieš lytis. Taip pat noriu paraginti ratifikuoti Stambulo konvenciją. Be to reikia gerbti ir teismų nepriklausomumą. Europos teisingumo teismas yra pasakęs, kad tai yra pagrindinis ir esminis teisės viršenybės principo elementas. Ypač kalbant apie abipusės pagarbos išsaugojimą. Dėkuoju. Toliau ponė Tomašič. Dėkuoju, pirmininkė skaičiau šį pranešimą ir man susidarė įspūdis, kad ne moteris, ne migrantas ar ne mažuma neturi teisių. Mes turime nutolti nuo e, kairuoliško naratyvo, kuris tarsi sako, kad e, žmogaus teisės yra siejamas tik su tam tikromis grupėmis. Pagalvokime apie žmonės, kurie yra labai įsiskolinę, šeimas, kurios išvaitos iš namų, daug vaikų gyvena skurde, tėvai negali e, jiems skirti pakankamai pinigų, kad jie galėtų pavalgyti. Bet e, parlamentas dažnai draudžia apie tai kalbėti ir labai dažnai jis pasisako už e, teisę susijusias e, su sienos kirtimais teisėtais. Mes turime e, galvoti, kaip užtikrinti teisės visiems. Labai ačiū. Dar vienas kalbėtojas, paskui pasisakys komisijos nari ponas Epitidėjos. Vienai minutė, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Nežiūrint to, kad ES e, pasisako už vertybės, principus ir pagrindinių teisų tvirtimą, daugelį valstybių narių tos teisės yra pažydinėjamos. Galima sakyti, kad tai yra mėnulio tamsioji pusė. ES turi prisimti atsakomybę kadangi labai selektyviai vertinami pažeidinėjimai. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurios šalys pažeidžia pagrindinės teisės, e, jos nebaudžiamos kitos, priešingai yra disciplinuojamos ir e, keičiamos teisės sistem, teismų sistemos. Aš nežinau, pavyzdžiui, kodėl Katalonijos lyderiai yra kalėjimi, yra kitų atvejų. Pavyzdžiui, Auksinės aušros partija Graikijos yra taip pat kritikuojama. Jūs pasisakote už žmogaus ir pagrindinės teisės, bet e, vartote žodžius kaip rasistinis, ksenofobiškas, kalbėdami apie tokias partijas. Mes turime užkirsti kelią tokiai veidmainystėje. Dėkoju, e, diskusijas baigsiu ir teiksiu žodį. E, pone Jūrovai. Dėkoju, labai trumpai sureaguosiu į tai, ką tik išgirdau. Visiškai atmetu tai, ką mes girdėjome apie tą selektyvų pusės e, ir nedarome jokių išimčių. Turiu į tai sureaguoti ir baigdama e, šitą labai svarbų, svarbę ir įdomią diskusiją noriu pabrėžti ir pagrindinių teisių agentūros vaidmenį. E, diskusija parodo, kad dabartinių e, pavojingų e, tendencijų mes turime gana daug ir šitai agentūrai tikrai reikia labai daug pa, dirbėti. Mes kalbėjome e, ir nemažai ir apie laisvę, e, saviraiškos žodžio, žiniasklaidos e, laisvę, pluralizmą. Aš manau, kad ateityje mes turėsime skirti laiko diskusijoms šiomis svarbiomis temomis. Kalbėjome apie naują tendenciją - neapykantą. Ir probleminę situaciją internete ir socialinės daro labai daug, kad apgintų žmonės, kurie patiria grėsmę internete. Labai ačiū už tai, kad e, mes toliau tęsime diskusijas šiomis svarbiomis temomis. Dėkoju komisarė, gerbiami kolegos, atsisėskite į savo vietas tyliai. Na ir dabar mūsų pranešėjas ponas Josef Marija Terikabras. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, labai ačiū už jūsų komentarus ir palaikymą. Mes šiuo pranešimu nusiųsime žinę, kad e, žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisės viršenybės principo ir pagarbos žmogaus teisėms e, užtikrinimas Europą padaro unikalią, e, unikalių pasaulinių projektų. Ir e, tai yra vienintelė vieta, kai žmonių gerovė yra e, politinės diskusijos prioritetų centre. Ir todėl Hatija išdėsto bazinės laisvės, kurių, kurias reikia užtikrinti. Ir uh, Mes e, turime toliau smerkti šių nuostatų pažeidimus. Tai yra mūsų pareiga apsaugoti silpniausius ir e, galingaisiais. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už diskusijas. Balsavimai vyks šiandieną. Ačiū už bendradarbiavimą. Mes viršėjome savo terminą. E, turime vieną minutę 59 sekundėmis. Labai ačiū už tai, kad e, buvote. Pradėsime netrukus balsuoti. Thank you. Euh, Gerbiami kolegos, pradėsime. Norėčiau paprašyti visų atsisėsti, pasirengti balsavimui. Pone Andriu, konkrečiai kreipiuosi jūs. Gerbiami kolegos, prašau Įsivaizduoju, kad jau beveik visi yra pasirengę, taigi pradėsime balsuoti. Pirmas pono Kurumbaševo pranešimas specialiosios brandonės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir aktyvių atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas. Jis e, nori pasisakyti, prašom, suteiksiu jums dvi minutės. Pone Kurumbaševai, ar jūs esate salėje? on y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Nematau jo. Taigi balsuosime. Nesijaudinkite, viskas bus gerai. Tai yra vienas balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas pono Biaugės pranešimas - asociacijos tarimas su Centrinė Amerika prie... ir vienas balsavimas taip pat vardinis, prašom balsuoti. Saimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Fernandės ir Gualtieri pranešimas programos Invest EU sukūrimas. Vienas CP1 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienas CP2, dvi dalys, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienas CP3 dvi dalys. Pirmoji už, prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Vardinis balsavimas 1CP4D. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkė. Vienas CP5 dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Vienas CP6. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Vienas CP7, kas už, prieš, susilaikė. Nelabai aišku, patikrinsime, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Aišku dabar tikrai. 21D, kas už, prieš, susilaikė, atmestas 29 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau vienas CP8, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vadinis balsavimas 30 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 1 CP9. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 31 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta. 1CP10, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vardinis balsavimas, 32 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 33, kas už, prieš prieš susilaikę atmestas. 1 CP11 kas už prieš susilaikę priimta. Valinis balsavimas 7 CP1. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta Toliau vienas CP12, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 7 CP2, 1 CP13, 15 CP2. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimti. Toliau vardinis balsavimas 7CP3, 1CP14, 15CP3. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 7CP4, 1CP15, 15CP4. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 7CP5, 1CP16, 15CP5. Vardinis balsavimas, prašom. Patvirtinta. Aštuntas, taip pat vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta toliau 1CP17. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 34 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 1CP18. Toliau kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 35. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 D, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 D, 23 D, kas už juos, prieš, susilaikė, atmesti. Toliau 1 CP 19, kas už, prieš, susilaikė, atmesti patvirtintas vadinis balsavimas 36 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, taip pat vadinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas, taip pat vadinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 38. Taip pat vardinis balsavimas. Balsuokite. Baigiama balsuoti. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40. Už. Prieš susilaikė atmesta. 41. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis ir 16. Kas už? Prieš. Susilaikė priimti. 25. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmestas 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 1 CP20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 26. Kas už? Prieš prieš susilaikė atmesta. 1CP21, kas už, prieš susilaikė priimta. Pradinis balsavimas, 14 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 1CP22, kas už, prieš susilaikė. Nelabai aišku, reikia patikrinti. 1C22. Prašom balsuoti elektroniškai. Baigiame. Patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vardinis balsavimas 28 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 D. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 1 CP23, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 4D ir 19D, kas už, prieš, susilaikė, atmesti 1 CP24, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 20D, kas už, prieš, susilaikė, atmestas penktasis už, prieš, prieš susilaikę reikia patikrinti. Balsuojame dėl penkto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Tikrai patvirtinta. Toliau komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar noriu suteikti žodį pranešiui ponui Fernandesui. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. 59.4 taisyklė. Norėčiau, kad šis klausimas būtų gražintas į komitetą tarp institucinėms daryboms E, kas už tokį pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Taigi klausimas e, perdodamas kompetentingam komitetui, kad būtų galima pradėti tarp institucinės darybas. Toliau gal pranešimas es laikinasis kelionės dokumentas. Komiteto pakeitimai nuo pirmo iki ketvirto. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinti šeštasis. Kas už? prieš susilaikė patikrinsime. Balsuokite šeštasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta septintasis už prieš Atrodo, viskas panašiai. Reikėtų pasitikinti, kad nesuklystume. Septintasis. Balsuokite elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta, sakyčiau. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ponios Kumplos natriai panešimas Euratom atominės energijos e, bendrijos tyrimų programa 25 metai, komiteto blokas pakeitimų, jų daug kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis e, pakeitimas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkė, antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas didelis. Pirmoji už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta antroji vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trisdešimtasis kas už. Prieš. Susilaikė. Susilaikė Patvirtinta 11. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 16. Pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 34 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 35. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Nelabai aiškiai kelti rankas, tikrinsime balsuodami elektroniškai. Prašom balsuoti, penktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Didelė dauguma patvirtinta. 31. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 33-asis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir e, dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas pono Mato pranešimas ECB metinė ataskaita. Pirminis tekstas įdalis, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta pirminis tekstas trečioji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtoji pastraipa, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirminis tekstas, šešioltoji pastraipa, dvi dalis, pirmoji vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Vardinis balsavimas dvi dalis. Pirmoji prašom balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokite. Patvirtinta antrasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme. C konstatuojamoji dalis dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta antroji, už, prieš, susilaikė priimta. Vardinis balsavimas trečias pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigėme. Patvirtinta vadinis balsavimas dėl rezoliucijos visos. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Torvalds e, pranešimas Bankų sąjungoje 2018 metų metinė ataskaita. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas po pirmosios pastraipos. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Guep to prašo. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas nevardinis balsavimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dar kartą vardinis balsavimas. Tryliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti dėl tryliktojo pakeitimo. Baigiame. Atmesta. Trečiasis vardinis balsavimas. Balsuokite. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas D vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas kas už prieš, susilaikė atmestas, šeštasis už, prieš, susilaikė atmestas, septintasis už, prieš, susilaikė atmestas, aštuntasis už, prieš, susilaikė atmesta, pirmasis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Šimas Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo gyvenimas. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokite. Baigiame. Atmesta. Antrasis už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Trečiasis už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Ketvirtasis dvi dalis. Pirmoji už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Antroji už. Prieš. Susilaikę patikrinsime. Ketvirtas pakeitimas, antroji dalis. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Pirminis tekstas 18 pastraipa 2 dalis 1 už, prieš, susilaikė, priimta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Penktas pakeitimas vardinis balsavimas. Jis pradedamas. Baigiamas. Atmesta šeštasis pakeitimas vadinis balsavimas. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas pirmoji, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Vardinis balsavimas dėl aštuntojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ir paskutinis pranešimas, dėl kurio turime balsuoti, yra pono Terikabras. Pranešimas pagrindinių teisų padėtis ES 17 metais. Septintoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji – už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji – už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirminis tekstas 10 pastraipa – už, Norite patikrinti antrąją dalį? Gerai, septintosios pastraipos, prašom. Septintoji pastraipa, antra dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirminis tekstas dešimtoji pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Penkioliktoji pastraipa. Pirminis tekstas kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta vardinis balsavimas Tikriname 15 pastraipą. Atrodo, kad iš tikrųjų neaišku. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Dvidešimt trečioji pastraipa, pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 22 nurodomoji dalis. Pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta F konstatuojama dalis, dvi dalis. Pirmoji vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašom. Prašom. Baigiame balsą. Dar neišimkite kortelių. Palaukite. Patvirtinta. Dėkoju, gerbiami kolegos.